Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, prašome susėsti. Prašome visiems susėsti. Norėčiau pradėti posėdį. Prašau visų susėsti dar kartą. Taigi posėdis pradedamas. Pirmiausia, pirmiausia, norėčiau perskaityti uh, pono Galnišo uh, pranešimą dėl darbo tvarkos taisyklių. Pone Galnišai, ką jūs norėtumėte pasakyti? Mikrofonas neįjungtas, ponė pirmininkė. Monsieur le Président, je vous remercie de... Gerbiamas pirmininkė, ačiū, kad suteikėte e, man žodį. Norėčiau 118 darbo tvarkos taisyklę priminti. Vakar e, vyko kandidatų į komisijos narius klausimai. Iš tikrųjų, e, Lybė komitete, taip pat AFET komitete. Te, E, buvo padarytas sprendimas e, neatsižvelgiant į taisyklės, į 118 taisyklę, neprisijungiausiems nariams nebuvo suteiktas žodis. Taip pat reikia paminėti 16 reglamento priedą, e, kuriame pasakyta, kad frakcijų koordinatoriai turi įgaliojimus surenkti diskusijas ir kad žodis suteikiamas pagal 162 straipsnį jo ketvirtąją dalį, kurioje numatyta e, suteikti žodį neprisijungusiems nariams. Ir aš manau, kad buvo pritaikytos diskriminacinės priemonės e, ir e, neturėtų taip būti parlamento darbe. Ačiū. Ačiū už informaciją, mes patikrinsime šią informaciją ir suteiksime jums visą reikalingą informaciją. Ačiū. Taigi, ponius ir ponai, prieš pradedant mūsų darbo atvarkę, aš norėčiau pirmiausia atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Tai būtent norėčiau atkreipdėmėsi į kolegas kairėje nuomonės. Ilgus dešimtmečius šiuose rūmose vykdavo puikūs ir sklandžiai organizuoti posėdžiai. O dabar gerbiami kolegos, kurie būtent atsakingi už plenarinio posėdžio organizavimą,